Buongiorno colleghi, il primo punto dell'ordine del giorno di oggi. Labas rytas, mėly kolegos. Pirmas darbo atvarkės punktas šiandien yra komisijos pareiškimas dėl Europos parlamento rinkimų 2014 metais. Noriu priminti nariams, kad šioms diskusijoms netaikoma procedūra, prašau žodžio. Ir iš karto suteikiu žodį komisarui šiame metai. Thank you, Mrs. President. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Rinkimai į Europos parlamentą visuomet yra labai reikšmingas momentas ES ir 2014 metų rinkimai vyks ypač kritiniu momentu. Komisija visuomet rėmė visas pastangas sustiprinti parlamento legitimumą. Tai